prezidentų. Pirmininkas iš tarybos sulaukė dviejų pozicijų. Pirmiausia, reglamento dėl duomenų perdavimo, dėl fondų perdavimo ir antras dalykas, fin, e, dokumentas susijęs su pinigų plovimu. E, E, apie tai bus kalbama šio posėdžio protokole ir paskui turėsime laiko e, pareikšti savo pastabas dėl tų protokolų. Dabar periname prie kito darbo atvarkės klausimo. Bet tai yra bendra diskusija, neįlinė diskusija dėl mirties bausmės